minutės kalbas, o dabar reikėtų aptarti kitus pranešimus. Pirmiausia, Lunaček pranešimą homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. Suteikiu žodį pranešėjai Lunaček. Yes. Thank you, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbės komisarė, ponios ir ponai. Aš nesitikėjau, kad gausiu tiek daug elektroninių laiškų pastaruoju metu. Daugiau negu 40 tūkstančių jų atėjo. Ir ten buvo kalbama ne Lunačiak pranešimui. E, taip pat buvo įsilaužta į mano tinklalapį, nežinau, kas tai padarė, galbūt tai yra sutapimas, gal ne, bet taip įvyko toks pasipriešinimas pranešimui, kuris be kita ko kalba apie žmonių teisę e, mylėti ir gyventi savo gyvenimą nieko nebijant. Toks buvo mano tikslas. Būtent dėl to savo e, šio pranešimo pristatymą norėčiau pradėti kreipdamasi į tuos šiame parlamente, kurie jaučia pasipriešinimą šiam pranešimui. Norėčiau kreiptis į jūs ir paklausti, ar norėtumėt, kad jūsų sunus ar duktė brolis ar sesuo būtų gazdinami, e, kad negalėtų paimti už ranko savo mylinimo žmogaus, vaikino ar merginos. Ar norėtumėt, kad jie turėtų bijoti kolegoms darbe, pasakyti darbe, su kuo buvo išėję į vakarėlį praėjusį šeštadienį? Ar norėtumėt turėti draugų, kurie bijotų pasakyti jums, kad ji arba jis myli vyrą ar moterį. Aš manau, kad jūs tiems tokiems draugams pasakytumėt, kad jie neturi bijoti. Apie tai ir yra mano pranešimas. Norėčiau užtikrinti, kad lesbietės, gėjai, biseksualai ir transseksualai galėtų gyventi gyvenimą laisvi, be baimės, be diskriminacijos kad jie būtų priimti visuomenėje, kad būtų gerbiami, kad būtų gerbiamas jų privatus ir viešas gyvenimas, kad jie turėtų visokias, viso, visas pačias teisės kaip ir kiti piliečiai. Mes nereikalaujame jokių specialių teisių, apie ką buvo kalbama kai kuriuose iš tų elektroninių laiškų. Ne, ne, kolegos, visiškai nekalbama ten apie kažkokias privilegijas ar specialias teisės. Jokių būdų pranešime nekalbam apie specialias teisės. Ir aš norėčiau kreiptis į kiekvieną ir paminėti tik vieną teisę paminėtą tame pranešime. Ir manyčiau, kad ta vienintelė teisė galėtų būti laikoma kaip privilegija. Vienintelė teisė būtų ta, kad tokie žmonės, kurie jaučia diskriminaciją, Romai ar, ar, ar neįgalus asmenys, kad jie irgi nebūtų diskriminuojami kad tie žmonės galėtų eiti į mokyklą, į darbą, kad jie nebūtų laikomi psichiniais ligoniais, kad jiems nebūtų sakoma, kad jų neprimsim į darbą dėl to, kad neva gyvenate su netinkamu jums žmogum. Gerbiami kolegos, jeigu kalbame apie Romų diskriminaciją, jeigu kalbame apie negalių žmonių e, diskriminaciją, turime imtis ir šio klausimo. Europos parlamentas kreipėsi ne kartą jau į Europos komisiją prašydamas parengti gairias kovai su homofobija. Europos komisija to nepadarė iki šiol. Būtent dėl to Libė komitetas nusprendė E, pateikti savo e, pranešimam, nes žinome, kad situacija sudėtinga. Turime visiems užtikrinti, kad visų pagrindinės teisės ir laisvės bus gerbiamos. 93 tūkstančiai e, LGBT į priklausančių žmonių atsiuntė savo atsakymus pernai. 50 procentų žmonių patiria diskriminaciją kas ketvirtas sulaukia fizinės grėsmės, e, per pasar, sulaukė tokios grėsmės per pastarusius penkis metus, jie buvo užpulti. Tai štai, kur veda homofobija. Ir to toleruoti, gerbimi kolegos, nebegalima. Per nelik daug iš mūsų LGBTI e, žino tokių asmenų gyvenančių baimėje ir, ir netikrume. Mano pranešimas yra apie tai. Aš nebandau sakyti valstybėms narėms ar stumti jas kažkaip e, sakydama, kad bus paminta jų kompetencija. Ne, mes ne apie tai kalbam. Tiesiog reikia labai aiškiai pasakyti, penktą dalį pasižiūrėkite, kad ši politika turi būti e, vykdoma valstybių narių ir ES kompetentingų institucijų. Tame pranešime Europos komisija yra sakoma, šiai komisijai ir kitai, kad štai prasidės rinkimų kampanija. Mes turime dirbti jau dabar, kad būtų kovojama su baime. Ir turime užtikrinti, kad žmonės, kurie susilaukė išpolių, kad jie buvo užpulti dėl to, kad yra gėjai ir lesbietės, kad jie nebijotų eiti į policiją ir parašyti pareiškimą, kad jie buvo užpulti, kad jie nejaustų gėdos tai daryti. Jie turi žinoti, kad mokyklose bus vystoma gera praktika, kaip tos žmonės integruoti, kaip juos priimti į visuomenę. Tokios geros praktikos jau yra. Tie žmonės daugiau nebeturi būti diskriminuojami. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, ponė Lunačiak. Na, jūs galite įsivaizduoti, kad e, daug kolegų norėjo kalbėti, kalbėsiu daug pa, per spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar padėkime nuo ponios Zaborskos. Prašau, žodis jums, kolegė správa pani lunacek tak ako to už aj pred chvíľočkou povedala e, rozdeľuje verejnú mienku. dėkoju pranešėjai už išsamų pranešimą. Pranešimas, kuris apskritai skaldo ir visuomenės, ir parlamentą. Aš balsuosiu rytoj už pirmą pakeitimą, už alternatyvę rezoliuciją, kurios pagėdauja ir mano rinkėjai. Aš taip pat pasisakau už pagrindinės ES teisės, bet to pasakau ir už tai, kad ir parlamentas, ir valstybės narės gintų ryštingai piliečių teises. Aš iš tikrųjų pasisakau už tuos, už tai, kad pagrindinės teisės būtų griežtai įgyvendinamos ir kad būtų sudaromos visiems galimybės naudotis pagrindinėmis teisėmis. Pirmininkė, čia mes kalbame ne apie privilegijas transseksualams, LGTB, LGTB atstovams Šita visuomenė vertins mus pagal tai, kaip mes vertinsime mažumas. Opozicija šiam pranešimui būtent įrodo, kad mums reikia imtis griežtų veiksmų prieš diskriminaciją, netoleranciją, nepakeliama 21 amžiuje. Labai svarbu, kad uh, mažumų atstovai galėtų naudotis savo teisėmis. Ir būtent dėl tos priežasties aš balsuosiu už Lunaček pranešimą. Mes turime parodyti, ar gyvename civilizuotoje visuomenėje. Visuomenėje, už kurią kovojo jau kelios kartos iki mūsų ir ta, ta kova tebesitęsia. Bilbao. señora presidenta voy a apoyar la. ačiū pirmininke norėčiau paremti pasiūlymą pradėti rengti gairias pagrindinių teisių apsaugai, nes beveik pusė LGBT Europą gyvenančių asmenų e, patyrė per pastarosius metus išpolių, kai kurie iš tų išpolių buvo smurtiniai. Viena auka iš dešimties tik tai kreipėsi į policiją. Mes turime apsaugoti įvairovę. Europos institucijos turėtų prisijimti lyderių, lyderių vaidmens, ypač šiuo metu, kai konservatoriškos jėgos bando ignoruoti LGBT ir bando apsimesti, kad jų nėra. Siūlau didesnį dėmesį atkreipti į šią kategoriją. Reikia apsaugoti tas laisvės, kurioms kyla pavojus. Mes turime apsaugoti visų laisvės. Ačiū dabar žodis yra Zabalbetija. Dėkoju pirmininkė. Labai džiaugiuosi kad šis pranešimas šioje salėje yra pristatomas. Tikiuosi, kad jis prisidės prie kovos su homofobija bei diskriminacija dėl e, lyties ar, ar, pavyzdžiui, homoseksualumo. Tikiuosi, kad bus apgintos LGBT teisės. Taipogi, tikiuosi tikiuosi, kad kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, kaip kad Portugalijoje, bus pagalvota, nes šiuo metu e, yra numatyti referendumai dėl LGBT suteikiamų vienodų teisių. Tačiau aš pasakyčiau, kad dėl teisų, žmogaus teisų referendumų rengti nereikėtų. Pone Morovės, dėl vedimo tvarkos? Third. Ar jūs galite paaiškinti, dėl ko jūs e, priekaištauja? Norėčiau paklausti dėl mėlynosios kortelės procedūros, ką jūs ją apie manote. manote. Aš parodžiau mėlynąją kortelę, kalbant ankstesniems pranešėjams ir jūs netkreipėmėte dėmesį į mane. Aš paaiškinsiu aš pirmiausia suteiksiu galimybę visiems pasisakyti spontaniškai ir kadangi tokių pasisakančiųjų bus daug, manau, kad nevertėtų šių diskusijų metu suteikinėti galimybę pakelti mėlynąją kortelę ir pateikti klausimą pagal šią procedūrą. Ponas Kelly sa parlament agus is tóca náca an úrhearnach a kerels. Ačiū pirmininkė, ne pirmą kartą parlamente diskutuojama tą temą ir turbūt ne paskutinį. Labai dažnai antradienį vakare diskutuojame apie tai, kas vyksta mūsų šalyse, apie tai, koks požiūris Rusijoje ir Afrikoje egzistuoja šią temą. Na, mes grįžtame nuolatos prie tos temos. Ir čia turime elgtis atsargiai. Mes be abejo turime užtikrinti, kad visi bus gerbiami valstybėse narėse, kaip sakė Michael Cashman. Turime gerbti tos žmonės. Aš mėgstu sportą ir labai džiaugiuosi, kad futbolininkai ar, ar kiti sportininkai uh, turi galimybę pareikšti, ką jie mano šią temą. Mes uh, sutinkame su tuo, kad reikia dirbti po truputėlį toliau, užtikrinant visų teisės vienodai. Ačiū. Eh, Kornelija Ernst. Dėkuoju, dėkuoju Ulrikiai už labai drąsų pranešimą, kuris parengtas tinkamu metu ir kuris įrodo, kad žmonės turi turėti vienodas teisės jau dėl to, kad jie visi yra vienodi. Ir šiam parlamentui labai svarbu imtis vaidmens siekiant civilizacijos pažangos. Žmonės, kurie gyvena galbūt kitokį gyvenimo būdą, turėtų būti nebediskriminuojami šitas pranešimas yra prieš tuos, kurie e, diskriminuoja, kurie nepriima tos tiesos, o tiesa yra tokia, kad kiekvienas turi turėti teisę gyventi taip, kaip jis pageidauja. Iš šio pranešimo išryškėja, kas yra žmogaus garbė ir orumas, o tai yra svarbiausi dalykai, už kuriuos mes turime toliau kovoti. Tėgojimo gantį. Mm, dėkoju. Manau, kad šiame parlamente niekas nepasisako už diskriminaciją mm, teigiama diskriminacija taipogi yra diskriminacijos forma, todėl neturėtų būti primtina. Aš nelabai suprantu, kodėl dabar homoseksualams arba transseksualams turi būti numatomos specia kažkokios specialiosios teisės. Visiems vienodos teisės, taip, bet kodėl turi būti dabar vieni ar kiti diskriminuojami. Na, o šiame pranešime šiek tiek forsuojamos nacionalinės prerogatyvos ir prašoma dabar imtis prioritetinių sprendimų e, komisijai tam, kad būtų abipusiai pripažįstamos sąjungos tarp tos pačios, pačios lyties asmenų. Tačiau e, e, santoka gali būti tik tarp skirtingos lyties asmenų tam, kad būtų galima palikuonių susilaukti. Beje, Dievo žodis taip skelbia. Ir visų teisės nereiškia uh, homoseksualų lobistų teisų. E, tie lobistai, kaip žinia, labai aktyviai veikia parlamente. Ačiū dabar žodis ponai Medzola. Dėkoju. Visą tai siunčia labai aišku signalą mūsų visuomenėm. LGBTI žmonių diskriminavimas yra neprimtinas dalykas. Praėjusi mėnesį aš kartu su kolege Lunačiak šią temą kalbėjau, mes rengiame diskusijas ir stengiamės pateikti kuo geriau subalansuotą pranešimą, kad galėtumėm didžiuotis pasiektų darbų rezultatų. Pranešimas atitinka subsidiarumo principą ir niekaip nepažeidžia valstybių narių teisės, e, priimti teisės aktus jų kompetencijos ribose. Pažvelkime, kuo šis pranešimas nedaro. Ogi jis nenumato jokių naujų teisės aktų ar taisyklių. Jokia valstybė narė neturės priimti kažkokių teisės aktų susijusių su šeimos reikalais. Nėra jokios diskriminacijos susijusios su, su kitais asmenimis. Niekaip nepasikeis mūsų gyvenimo būdas ar veiksmai. Tiesiog siekam užtikrinti kokybišką gyvenimą visiems. Pranešimai, pro, pranešimų buvo sakoma, kad LGBTI žmonės buvo diskriminuojami, tad kreipėmės į Europos komisiją prašydami, kad būtų parengtos gairės, kurios padėtų kovoti su diskriminacija, homofobija ir diskriminacija lyties pagrindų. Ir norėčiau paskatinti visus balsuoti pritarint šiam pranešimui. Ačiū, kolega Borcelino. Prašau. Kolega Borcelino. Kolegė Bruselina, prašau. Jos regis nėra salėje. Then colleague Thompson. Kolega Thompson. Tak for ordet, fru formand. Vores europæiske samarbejde bygger på respekten for mennesker. Ačiū, pirmininkė. Reikia visiems mums bendradarbiauti, siekiant užtikrinti vienodas teisės ir galimybės visiems gyventojams. Naujausi tyrimai rodo, kad homoseksualus asmenys patiria e, e, diskriminacija darbo vietoje, jie yra užpuldinėjami visuomenėje ir todėl komisija ir taryba turi imtis visų priemonių, kad būtų išgyvendinta šita diskriminavimo forma, kad būtų kovojama su homofobija. Aš raginu komisiją ir valstybės narės bendradarbiauti, rengiant naują veiksmų planą, kurti iniciatyvas, kurios užtikrintų, kad komisija galėtų priversti valstybės narės vadovautis priimtais teisės aktais šiuo klausimu. Svarbiausias dalykas pripažinti ir įgyvendinti tas svarbiausias ES vertybės, po kuriomis mes pasirašėme. Ačiū pirmininkė. Šioje diskusijoje kolegos pasisakė ir kalbėjo apie ES, kuri yra laisvės, lygybės erdvė. Tai taip pat yra ir kovos su diskriminacija erdvė. Būtent tokios yra mūsų idėjos bei mintis. Na, visi mano, kad taip turėtų būti, tačiau pasižiūrėjus į realybę, situacija visiškai priešinga. Ypač, kai e, kalba sukasi apie kai kurių valstybių narių piliečius. Neteisybė būtų sakyti, kad ES nėra diskriminacijos. ES mums parodė kelią tiesiog kaip kovoti su diskriminacija. Pasižiūrėkime, kaip kokiamis sąlygomis dirba moteris tarptautinėse įmonėse arba kaip kokiamis sąlygomis e, dirba asmenys, apie kuriuos yra parašytas Lunačiak pranešimas. Pavyzdžiui, e, mūsuose, mūsų šalyje 250 eurų e, už tokį patį žmonės e, darbą uždirba, o tarkime Vokietijoje e, būtų penkis kartus didesnis atlyginimas. Pirmiausia, nuo to reikėtų pradėti kovojant su diskriminacija Europos Sąjungoje. Ačiū, pirmininkė. Aš, kaip ir kiti parlamentarai, gavau labai daug e, elektroninių žinučių kurios pasisako prieš homofobiją. Airijoje iš tikrųjų mes patiriame atakas prieš sąžinės laisvę. Visi kalba apie homofobiją. 85 tūkstančiai eurų yra išleista kovai su homofobija. Ir todėl Šitas klausimas yra labai svarbus, tuo labiau, kad yra siūloma surenkti referendumą dėl tos pačios lyties asmenų santokų. Bent jau požiūris į šitas santokas kaip antrarūšės jau reiškia homofobiją. Taip pat finansuojamos kampanijos prieš gėjų santokas yra vertintinos kaip homofobijos išraiška. Dėkui za slovo. Paska. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė pranešėja visi visuomenės piliečiai turi turėti galybę būti orus ir naudotis pagrindinėmis teisėmis. Labai svarbu kurti tokią bendruomenę, kurioje visi nariai būtų lygus ir vertintų ir gerbtų vienas kitą. Taip pat svarbu gerbti ir tradicijas ir istorinę patirtį. Aš nesu homofobas, tačiau kaip ten bebūtų, turėčiau pasakyti, kad mūsų šalyje abejojama dėl jūsų pranešimo. Predsjednice, evo kao kršanski demokrat, naravno da se zalažem za... Dėkoju. Pane pirmininkė, aš esu krikščionis demokratas, todėl pasisakau už pagarbą visiems žmonėms Mes neturime homofobijos toleruoti, bet kai girdžiu kolegą iš Ispanijos kritikuojantį e, referendumą dėl vedybų Kroatijoje, tai nežinau, tai yra konstitucinis vedybų apibrėžimas, dėl kurio turi teisę pasisakyti žmonės. Jeigu ir čia kila klausimas, ar pradedame ideologinius konfliktus, ar artėjant Europos parlamento rinkimams, ar stengiamės apsaugoti žmogaus teisės. Maničiau, kad nereikėtų rūpintis Europos parlamentui, kaip pakeisti vedybų apibrėžimą Kroatijoje ir tuo būdu niekam neiškiltų problemų dėl jų teisių. Kiek atsimenu, anksčiau kolegos yra pritarę tam egzistuojančiam apibrėžimui. Ir gėjų žurnalai buvo paskelbę mūsų kolega metų žmogum. Tai štai apie ką mes čia. Dėkoju. Pone Borson. Kolegos, neseniai iš tikrųjų sulaukime daugybės elektroninių laiškų, kur buvo pasakyta, jog norime nuotyti kažkokių ypatingų teisų LGBTI asmenims. Mes nekalbame apie papildomas teisės, mes norime, kad būtų gerbimas jų fundamentalius, pagrindinės teisės. Šie žmonės patiria daug, daug diskriminacijos kasdieniam gyvenime. 25 procentai iš jų patyrė fizinį smurtą. Ir ne visi drįsta apie tai pranešti policijai apie tai. 45 procentų patyrė smurtą. Ir manyčiau, kad būtina užtikrinti, kad uh, tie žmonės galėtų ramiai gyventi savo aplinkoje, savo šeimose ir jų vaikai turėtų turėti galimybę eiti į mokyklą, ne, nepatirdami jokių nepatogumų. Mano šalis Kroatija buvo minima kaip ta šalis, kur tų žmonių problemos sprendžiamos tinkamai. Gerbiami kolegos, mes turime dar ir toliau dirbti toliau. Pritarsiu šiam pranešimui ir raginu kitus tai padaryti, nes jis gina Europos Sąjungos vertybės. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju visiems už pasisakymus, o dabar pakviesiu kalbėti komisarą Andor. Prašau. Uh, Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš norėčiau padėkoti ponė Lunačiek už labai išsamų pranešimą. Homofobija ir diskriminacija iš tikrųjų pažeidžia žmogaus orumą tai nesudarinama su tomis vertybėmis, kuriamis grindžiamas ES gyvenimas. Europoje vis dar susidurėme su homofobija, diskriminacija. Tai padarė LGBT atstovai. Ir mes turime imtis bendros atsakomybės, nors pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms norėms. ES lygmenių komisija taip pat yra numat, numačiusi imtis konkrečių žingsnių, kad būtų pasiekta rezultatų. Yra siūloma teisinė pagalba tiems, kurie patyrė homofobiją ir diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ar patyrė smurtą. Ir taip pat komisija yra numačiusi parengti gairias šiuo klausimu. Labai svarbu, kad valstybėse narėse būtų teisingai įgyvendintas e, ta užimtumo direktyva, taip pat e, bausmių už baudžiamuosius nusikaltimus įgyvendinimo direktyva ir kiti svarbus teisės aktai. O šitos direktyvos pasiūlymas prat, išplės uh, apsaugos nuo diskriminacijos mastus ir tai bus daroma vadovaujantis ES sutarties 13 straipsnių ir tai padės užtikrinti didesnę socialinę apsaugą ir pagerins švietimą. Komisija, nagrinėdama šį klausimą, bendradarbiavo su valstybėmis narėmis ir teikė finansinę paramą, taip pat skelbė informacinę medžiagą ir vykdė švietimo akcijas. Nevyriausybinės organizacijos daug nuveikė siekdamos šviesti visuomenę apie lygias teises, taip pat siūlė įvairiausias paslaugas tiems, kurie patyrė diskriminaciją ir tiems, kurie e, patyrė diskriminaciją savo darbo vietoje. Labai svarbu ir toliau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, plačiu mastu siekiant užtikrinti, kad šis klausimas būtent e, E, asmenų dėlytinės tapatybės ir orientacijos nediskriminacijos tema patektų į tarptautinį e, kontekstą. Komisija ir toliau ragins valstybės nares laikytis ES teisės aktų, užtikrinti lygias teises ir taip pat veikti pagal savo kompetencijas. Gerbiami pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš dėkuoju Jums už Jūsų pastangas siekiant užtikrinti lygias teises. Dėkuoju komisarui. Ponios ir ponai, baigėme diskusijas dėl Lunaček pranešimo. Balsavimas rytoj vyks taip pat 11 val. 30 minučių. Kitas pranešimas tai Robert Rošfo pranešimas dėl nesažingos komercinės veiklos direktyvos taikymo. Iš karto suteikiu žodį pranešėjui.